Good morning, dear colleagues. We should get started. Labadiena, kolegos. Kviečiu visus susėsti. Pasiruoškime šiam posėdžio išplėtojimui. Vakar pradėjome dirbti, tęsėme šiandien. Taigi vyksta neįlinė neįrinis posėdžio pratesimas. Visą tai tam, kad galėtume aptarti demokratėjimo procesą viduržėmio jūros regiono dalyje, poveikį migracijos rautams viso to ir emigracijos ir prieglopščio politikai. Šiandien dalyvauja mūsų posėdėje pirmininkaučios Vengrijos atstovai, dalyvauja ponas Peter Giorkos, jis yra Vengrijos nuolatinis atstovas Europos Sąjungoje. Vado, e, taip pat dalyvauja ponia Valstram. Taip pat dalyvauja išorės veiksmų tarnybos atstovas. Taip pat savo tarpę matome ir Ika Laitinen Jis yra Europos operatyvos bendradarbiavimo prie ES valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros vykdomasis direktorius. Aptarsime tuos įvykius, kuriuos matėme vykstant diena iš dienos, kalbėsime Tunisą, Egiptą, Libiją. Pirmosios diskusijos e, vyko Strasbūre per mūsų sesiją. Na, o dabar matome, kad įvyko visai kitokių įvykių. Komisarė Malstram ir taip pat Frontex atstovai pateikė informacijos apie tai. Dar kartą noriu pasakyti, kad vyksta neįlinis išplėstinis posėdis. Ir vakar dirbome prie šių visų klausimų. noriu pabrėžti, kaip svarbu yra dirbti sutelpant į mums skirtą laiko tarpą, nes paprastai mes mums skirtą laiką viršijame. E, laiko visus kviečių laikytis, kad galėtų diskusija per tą mums skirtą laiką pasibaigti. Išklausysime mūsų svečių penkios minutės kiekvienam, po to e, skirsime koordinatorius pirmam diskusijų turui. Manyčiau, kad du su pusė minutės pasakyti turime leisti koordinatorius, o paskui jau leisime diskutuoti kitiems posėdžio dalyviams, kolegoms. Tad pirmiausia, išklausykime pirmininkaujančios Vengrijos atstovų. Pasisakys Vengrijos nulatinis atstovas S. Peter Giorkos. Prašau. Ačiū. Uh, Labai ačiū. Pirmininkaujantys šalis labai vertina galimybę apžvelgti e, šią nepaprastai sudėtingą problemą ir taip pat pademonstruoti, kaip puikiai glaudžiai bendradarbiauja institucijos. E, šio komiteto pirmininkas, matote, yra pasirišęs panašų kaklaraštį kaip ir pirmininkaujančios šalies atstovas. Ir e, Mes iš tikrųjų labai glaudžiai visi dirbame, komisarė Malmstrom, e, kitų institucijų atstovai dalyvauja diskusijose, kalbame su valstybės narėmis dėl apie padėtį Šiaurės Afrikoje. E, paminėsiu penkis svarbiausius punktus, dėl kurių pirmininkaujantys šalis gali pasakyti, kad pavyko mums e, kontroliuoti padėtį, taip pat pademonstruoti galimybę reaguoti ir taip pat e, kolegos e, kur kas detalės, detalesnės informacijos jums pateiks. Padėtis yra nepaprastai sudėtinga Ir jeigu kalbėsime apie būsimą vadovų tarybą kovo mėnesį ir jos darbo tvarkę, tai reikia jai pateikti du išsamius atsakymus. Vieną dėl ekonominės situacijos, finansinės situacijos, o kitą dėl padėties Šiaurės Afrikoje. Pirmininkaujantis šalis iki šiol veikia penkiose sritise. Pirmiausia, žiūrime, kokį poveikį turi e, pabėgėlių srautai iš Tuniso į Lampedūzą, Italija yra ir Malta, kreipusios, kreipusios į Maltą, į, į Vengriją ir mes ketvirtadienį surengėme pietus su atitinkamų institucijų vadovų, atstovais, svarstėme situaciją ir kol kas situacija yra kontroliuojama, es institucijos veikia deramai. A, veikia procesai, sutelktos vairios priemonės, institucijos. Taigi šiame etape situacija yra nebloga, tačiau aš manau, kad komisija ir Frontexas e, suteiks jums kur kas daugiau išsamesnės informacijos. Kitas dalykas e, - ES piliečių evakuacija. Kaip žinote, Tripolėje nėra ES delegacijos ir mes neturime kažkokios pagrindinės e, valstybės narės ambasados. E, dėl to Vengrija, kaip pirmininkaujanti šalis, e, nors neturi daug išteklių, tik du diplomatus bandė Vengrija užtikrinti deramą, derinimo koordinavimo mechanizmą, kad būtų galima E, informuoti valstybių narių atstovus apie padėtį. Daugiau kaip 80 procentų ES piliečių jau yra evakuoti iš Libijos. Vengrijos ambasada rūpinasi ne tik e, Vengrijos piliečiais, bet ir kitų šalių piliečiais, pirmiausia, iš ES konsulinė apsauga yra užtikrinama tokiu pat būdu, kadangi Libijos valdžia dabar bendrauja tik tai su Vengrijos ambasada, kuri veikia ES vardu. Pirmininkaujantį šalis sutarusi su komisija ir vyriausiaje įgaliotinė e, įsteigė informacijos stebėsienos centrą mes e, nuolat keičiamės informaciją su valstybėmis narėmis ir esant reikalui ketiname mobilizuoti, mobilizuoti transportą, kad būtų galima e, toliau evakuoti es piliečius iš Libijos. Vakar įvyko du svarbus įvykiai e, veikimo reakcijos srityje. Vienas dalykas pagal pagreitintą procedūrą priimtas tarybos sprendimas įvesti ES sankcijas Libijai valstybių narių atstovai, kurie taip pat yra ir saugumo tarybos nariai, pasakė, kad ES greičiausiai e, sureagavo po, iškart po saugumo tarybos sprendimo. E, tarybos sprendimas ir reglamentas įsigalios greitai ir atrodo, kad ES deramai sureagavo ES savo vardu. Bet jeigu reikės, tai mes esame pasirengę, kaip pirmininkaujantis šalis, e, imtis tolesnių priemonių. Dar vienas dalykas e, susijęs su saugumu ir ekonominiais dalykais krizės poveikis Europos energetikos ištekliams. Vakar energetikos taryba iš esmės apžvelgė situaciją, pirmiausiai naftos ir dujų importo srityje. Dabartinė situacija rodo, kad Europa turi pakankamai rezervų ir dabar nereikėtų jokių ypatingų priemonių, bet mes sekame situaciją. Dėkoju ministrui, dėkoju Jums už tai, kad kalbėjote trumpai. Tikiuosi, kad komisijos narė Malšram taip pat neišsiplės. Ačiū, ponas pirmininkė, už jūsų padrasnančius žodžius. Labai malonu man šiandien lankytis pas jūs. Mes e, matome iš veiksmų, kad ES ir institucijos gali labai veiksmingai bendradarbiauti, kai reikia, apie tai kalbėjo Vengrijos atstovas. Ir taip pat vakar apie tai kalbėjo komisijos narys Fiulė. Matome, kad tokiais ypatingais laikais galime bendradarbiauti veiksmingai, sutelkti paėgas, matome tam tikrą prasme neįlinius, nepaprastus įvykius. Žmonės e, siekia laisvės ir demokratijos regione. E, demokratijos ten daug nebuvo. Kita vertus, Libijoje reiškėsi labai e, smarkiai smurtas ir tai kelia mūsų susirūpinimą. Apie tai ir kalbame šiandieną. Taigi turime turėti holistinį požiūrį tiek trumpalaikės perspektyvoje, trumpalaikėje perspektyvoje, vidutinės trukmės ir ilgalaikėje perspektyvoje, kad galėtume paremti žmonės siekiančius demokratijos ir laisvės ir kad galėtume jiems padėti. Ambasadorius trumpai paminėjo tarybos apie tarybos veiksmus. E, buvo ilga, veiksminga diskusija. Mes pirmiausiai apžvelgėme padėtį Italijoje. Komisija labai greitai sureagavo tam, kad padėtų Italijos valdžiai. Ponas Laitnenas paskui išsameu apie tai pakalbės, bet uh, e, užmesgę ryšius su Italijos valdžia mes iškart galvojame, kaip padėti. Uh, pradėjome vykdyti paieškos ir gelbėjimo operaciją. Taip pat nusintėme žmonės į Lampedusą, kurie atlieka tam tikrą e, patikrą ir Europolo atstovai taip pat dirba, norėdami išsiaiškinti, ar nėra kokios nors nusikalstamos veiklos. Mes toliau bendrausime su Italijos valdžia, siekdami pagelbėti humanitarinio pagrindu. E, dabar situacija šiek tiek aprimo. Paskutarasis dienas tunisiečių ne atplaukė į Lampedūzą. Pasižiūrėsime, ar ši tendencija tęsis. Žmonės, kurie atvyko į Lampedūzą, yra jauni, e, gana neblogai išsilavinę. Jie pasinaudojo chaotišką situaciją ir atvyko į Europą siekdami geresnės ateities. Mes, aišku, sekame padėtį, žiūrime, ar nėra žmonių, kuriems reikia tarptautinės apsaugos. Ir taip pat bandome išsiaiškinti, ar tie žmonės nėra labiau ekonominiai migrantai. Dėl poslinkių Libijoje viskas kinta kas valandą, daug informacijos neturime. E, aš tikiuosi, kad generalinis sekretorius apie tai pakalbės mes matome, kad žmonės iš Libijos bėga į kaiminės šalis, taip dažnai atsitinka, kai prasideda panašus konfliktai, žmonės bėga į kaiminės, apie šimtą tūkstančių žmonių atbėgo į Egiptą ir Tunisą, kai kurie iš jų, aišku, yra Libijos gyventojai, Libijos piliečiai, bėgantys nuo smurto kai kurie yra Tuniso ar Egipto piliečiai. Mes labai greitai taip pat sureagavome į poslinkius, padėjome tunisiečiams, Egipto valdžiai, MIK aktyvavome priemonę, e, nusintėme finansinę pagalbą ir 2 e, milijonus eurų. Mano kolegė Kristalina Džordžiava taip pat labai aktyviai veikia ir siekiame uh, kad padėtis e, pagerėtų kaip galima geriau, nes žinome, kad e, siena e, egzistuoja labai rimti humanitarniai poreikiai. Mes norime įvertinti padėtį ir dirbti kartu. Buvo ką tik tai paminėti Europos Sąjungos piliečiai. Man atrodo, kad generalinis sekretorius Gimo turi daugiau e, informacijos. Atrodo, yra apie 1200 dar žmonių ir mes bandome padėti jiems išvykti iš Libijos. Toliau e, galimas e, srautas migrantų iš Libijos. Kol kas nematome, kad žmonės plūstų į Europą. Jie vyksta į kaiminę šalis, kaip kad ir buvo tikėtasi. Tačiau negalime atmesti tikimybės, kad žmonės sieks pakliūti į Europą. Matome, kad dabar e, neaišku, kas bus Libijoje, ar prasidės pilietinis karas, ar visiškai režimas žlugs. Jeigu taip atsitiktų, gali žmonės pradėti plūsti į Europą. E, Apie skaičius vargu, ar galėtume dabar kalbėti, bet turime būti pasirengę bet kokiai situacijai. Mes įvertiname visas turimas priemonės Europos e, Sąjungoje, taip pat Pasižiūrėjome į galimybę suteikti skubę finansinę pagalbą. Turime maždaug 25 milijonus eurų e, tokiai skubiai pagalbai. Jeigu e, krizė eskaluotųsi, reikės ieškoti ir kitų galimybių, rasti papildomus išteklius. Taryba taip pat e, paremė mintį, kad reikia sustiprinti Frontexą, e, reikia toliau vykdyti, koordinuoti pratestąją Hermis operaciją, užtikrinti gelbėjimo e, galimybės Italijoje ir Maltoje. Dėl prieglopščio mūsų priemonė dar kol kas neveikia ir mes galėtume koordinuoti savo veiksmus, kad galėtume paremti atitinkamas valstybės narės, kad būtų galima palengvinti, paspartinti prašymų dėl prieglopščio nagrinėjimą. Mes galėtume e, nusiųsti e, šiuo tikslu paramos grupės. Ilgalaikė parama šalims, dabar mes peržiūrėjome kaiminystės strategiją E, šie dramatiški įvykiai reikalauja naujos strategijos kaiminių atžvilgių ir reikia imigracijos aspektą taip pat atsižvelgti. Mes palaikome uh, uh, glaudžius ryšius taip tas su jungtinių tautų uh, vyriausiųjų pabėgėlių reikalų komisaru ir kitomis institucijomis. Taryba siekia koordinuoti visas priemonės, o komisija pasižiūrės konkrečiai, kaip tą padaryti E, komisa, kartu su komisarais Fiulė, e, Georgieva ir vyriausiai galiotinė Ašton mes bandome daryti viską, ką galime, galime pagal savo kompetenciją, bet valstybės narės taip pat turi imtis e, savo pareigų vadovaudamosi solidarumo dvasia. Ačiū Jums už suteiktą žodį. Dėkoju. Dėkoju komisarė. Dabar žodis ambasadorių gimo, jisai yra Europos e, išorės veiksmų tarnybos e, generalinis sekretorius. Ačiū, aš kalbėsiu kaip galima trumpiau, kaip sakiau, pateiksiu, kaip buvo pasakyta, pateiksiu papildomos informacijos. E, kalbam apie Libiją, taip pat Egiptą ir Tunisą, kaip žinome, padėtis nėra vienoda visose šalyse dėl Libijos. Ką mes dabar darome, tai yra trilypis požiūris. Pirmiausia, mes siekėme evakuoti ES piliečius. Aš noriu e, čia pagirti Vengriją kaip pirmininkaujančią šalį už darbą, nes e, jie veikia labai sudėtingomis sąlygomis, bet dirba puikiai, kaip komisarė jums pasakė. Dabar maždaug likę yra apie tūkstantį ES piliečių, kai kurie galbūt turi dvigubą pilietybę, kurie gal net neketina išvykti. Rimčiausia problema per ateinančias dienas yra e, tai, kad e, Tuniso ir Egipto e, pasienyje kaupėsi labai daug žmonių. Būtent tarp Tuniso Libijos sienos tie žmonės prašo pagalbos e, jiems grįžtant į e, kilmės šalį. Matome, kad dabar yra maždaug 20-30 tūkstančių egiptiečių prie Tuniso e, sienos, kurie nori patekti namo. E, Mes galvojame, ką daryti, jie prašo pagalbos iš kitų šalių, įskaitant Europos Sąjungą kitas aspektas, kuris stiprės per ateinančias dienas, tai yra humanitarinės pagalbos teikimas. Nevyriausinės organizacijos e, pamažu e, vyksta į Libiją, kaip žinia, joms neleidžiama ten veikti, bet Penkasija ir rytinė šalies dalyje jų atsiranda, jos vyksta į ligoninės, padėtis ten gana E, dramatiška, bandoma padėti vaistais, e, medicinos įranga, maistu. To gali vis labiau priekti per ateinančias dienas. Kaip kad sakė pirmininkaujanti šalis, iškyla ir politinių veiksmų klausimas, e, bandoma užkirsti kelią smurtui, neleisti, kad įvyktų kas nors labai tragiško. E, sankcijos buvo įvestos, jos gana rimtos, e, ta prasme, kad buvo taip greitai sutarta dėl jų ir New York'e, ir Bruselėje. Aišku, visi seka kiekvieną minutę padėti, e, norėdami pažiūrėti, ar nereikia naujų priemonių. Vyksta taip pat labai daug tarptautinių konsultacijų. Dėl Egipto ir Tuniso aš pasakyčiau, kad turime žiūrėti į du dalykus. Pirmiausia, politinė padėtis. Yra dar daug neiškumo dėl e, pereinamosios valdžios. E, jie bando dabar eiti prieki e, pagal tris principus. Pirmasis principas ir dalykas yra konstitucijos peržiūra, konstitucijos reforma. Antras dalykas - elektros procesas. Ir trečias Klausimas, ar pirmiausia reikėtų renkti prezidento ar parlamento rinkimus, tai yra svarbiausi politiniai e, dalykai, kurie yra svarstomi dviejose šalyse, Tunise ir Egipte. Aišku, e, reikia pirmiausia žiūrėti į trumpalaikės ir ilgalaikės priemonės šiuose šalyse galvoti apie ekonomikos atgaivinimą, socialinių problemų sprendimą. Žengiant toliau, mes turime per ateinančias dienas pagalvoti, kaip e, e, atsižvelgti, sulaukti iš Tuniso ir Egipto konkretesnių prašymų. Mes galvojame, kokią galėtume suteikti pagalbą, paramą. Problema dabar yra ta, kad mes turime gauti aišku prašymą iš jų, nes kitaip dar kartą susidarys padėtis, kai ES tarsi bandys primesti tam tikrą prasme savo pagalbą. Mes e, šiandieną norime e, išvengti tokio požiūrio, tokios situacijos. Ir tos šalis nebenori tokio dalyko. Mes turime palaikyti dialogą ir turime dirbti, e, galvoti, ką daryti per ateinančias dienas. Taigi tiek per penkias minutės sugebėjau pasakyti pirmininkė. Dėkoju. Na, iš tikrųjų, tiksliai penkias minutės kalbėjote. Ačiū Jums už tai. O dabar žodis Ika Laitinin. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visiems labas rytas. Stengsiuosi labai trumpai pasisakyti, turiu porą skaidruolių tikiuosi, kad netrukus jas galėsim pamatyti. E, prieš mane kalbėjęs asmo labai tiksliai pasakė, kad situacija yra pilna netikrumo. Tas netikrumas tebe tvyro, nežinome, su kokiu scenarijum susidursime ir kokį scenarijų planuoti apskritai, koks jis realybėje galėtų įvykti. Sulaukėme E, štai informacijos iš pono Vimų. Jis teisingai pastebėjo, kad tos visos šalis neturi būti laikomos vienu vienetu. Jos yra skirtingos, to paties regiono šalis, to paties regiono šalis, bet skirtingos, tai yra svarbu. Skirtingi scenarijai reiškia, kad gali prireikti kad gali tekti sudurti su skirtingais migrantų srautais iš Tuniso į Lampedūzą vyksta pabėgėliai, tai gali būti, tai, tai yra vienas variantas. E, galime kelti klausimą, ko, iš ko susidėjo e, migrantų srautai. Daugiausia tai buvo ekonominiai vadinamieji migrantai. Ir taip jų atsirado dėl to, kad trūko darbo vietų, kad trūko e, administracijos varkančios šios reikalus. Kitas migrantų srautas yra masinis rautas migrantų, kuris siekia apsaugos. Žmonės jaučiasi nes, ne, nesaugus, dėl to migruoja. Taigi operaciją savo turime parengti taip, kad būtume šiam scenariui pasiruošę. Kas jau buvo nuveikta šiuo požiūriu? Mes pradėjome operaciją Hermes. Į tą operaciją Hermes prasidėjo prieš savaitę. Įvyksta Italijoje ir tuomet galėsime į, į, tą, į Italijos poreikius šimtų procentų atsiliepti. Ten reikalingas personalas ir techninė įranga. E, atsižvelgiama yra į administracinius Italijos kompetentingų struktūrų pajėgumus ir čia ne tik į Lampedūzoje turime atkreipti dėmesį suklošiusią situaciją, kur tai yra 900 imigrantų, bet taip pat ir į kitas Italijos vietas, kur teko pritaikyti e, struktūras migrantams priimti. Galiu užtikrinti, kad rizikos analizės centras ir pabėgėlių srautų tyrimo centrai dirba labai intensyviai. Aš išsiuntėme laišką pabėgėlių reikalų e, komisarui ir Mes siekiame koordinuoti savo veiksmus, kad pajėgumai skirti priimti pabėgėliams didėtų, kad būtų parengti. Visą tai prisidėtų prie mūsų veiklos ir mes savo veiklą galėtume prisidėti prie problemos sprendimo taip pat. Mes palaikome glaudžius e, kontaktus su ekstremalių situacijų centru e, Mes taip pat su Rob Fizer palaikau glaudžius kontaktus ir reikiamiems e, veiksmams stengiamės, kad būtų patiktos visus reikiamos operatyvinės priemonės. Porą žodžių apie Hermis, operaciją Hermis. Kaip jau sakiau, dabar ši operacija jau vyksta situacija tebėra rami ten po tokio didelio pakilimo prieš porą savaičių. Nuo vasario 26 dienos nebebuvo naujų pabėgėlių atvykimo. Tai reiškia, kad vietos valdžios struktūros veikia sklandžiai, atlieka e, tinkamai savo darbą po to, kai tą vieną dieną darbas buvo paralyžiuotas. E, pirmiausia, e, matome atskirus tokius burbuliukus, kur galime matyti atskirus pabėgėlių srautus. Mes dabar e, rengiame įvairias priemonės pagal skirtingus scenarius, e, bet negalime iškart e, panaudoti tam tikrų priemonių ar išteklių dėl to, kad mes jų patys neturime. Užtrunka tam tikro laiko, kol jas mobilizuojame. Mes turime galvoti, kaip e, skirti pakankamus išteklius, bet nepersistengti. Reikia užtikrinti pusiausvyrę tarp poreikių ir galimybių. Kaip visi suprantame, Maltos situacija yra gana rimta, jai reikia pagalbos iš kitų valstybių narių. Aš iškart vyksiu šį vakarą į e, Maltą, kad mes galėtume apsvarstyti galimybę e, išplėsti Hermio operaciją Maltai. Kitas dalykas situacija e, Graikijos-Turkijos pasienyje. Mes ją kontroliuojame, matome, kad 75 procentais sumažėjo srautai lyginant su lapkričio pradžia, bet e, ta teritorija kelia labai daug problemų, Jos negalime, šios problemos negalime atskirti nuo Šiaurės Afrikos. E, viena iš priežasčių, kodėl uh, skrydžiai tarp Magrebo ir Turkijos e, toliau yra užtikrinami. Yra ta, kad e, nebūtų naudojamasi taip sausumos siena. Mano pats paskutinis punktas – yra panašus į tą, kurį paminėjo komisarė. Jeigu mes ir, ir toliau išlaikysime tokią parinkties būklę, reikės kreiptis į biudžeto institucijas, prašyti papildomų finansinių išteklių ir personalo. Ačiū. Dėkoju. Dabar pirmasis pasisakymų E, turas, koordinatoriai ir frakcijos pasisakys pirmieji ir prašau e, priimti tokį pasiūlymą. Išklausykime pranešėją dėl Libijos ES susitarimo. Tai yra Ana Gomeš. Taip pat išklausykime Magrebo delegacijos pirmininko, pono Panzerio. siūlau, kad koordinatoriai nekalbėtų ilgiau kaip 2-2,5 minutės. Tokiu būdu suspėsime. Ponas Buzutil, ponė Morvai, kas? Kokia problema? Nieko naujo. Vėl iškilo klausimas dėl neprisijungusių narių. Ar jie turės galimybę e, pateikti klausimą? Kalbame apie nedemokratinės šalis, taigi prašom atsižvelgti. Bus atsižvelgta jūsų prašymą. Pone Buzutil. Leiskite padėkoti visiems kalbėjusiesiems, kurie priėmė mūsų kvietimą čia atvykti šį rytą. Na, mus labai padrasina tai, ką išgirdome, kadangi mes žinome, kad situacija yra kontroliuojama ir visa tai yra puiku. Situacija yra tikrai e, besikeičianti, kaip jie sakė. Aš pastebėjau, kad mano šalis sulaukė 12 tūkstančio pabėgėlių iš Libijos Maltoje. 12 tūkstančių žmonių. Visa tai vyko pakankamai sklandžiai tas pabėgėlių prieimimas. Mes žinome, kad mūsų e, valstybės padeda. Mums žinome, kad šalis siunčia lėktuvus į Libiją evakuoti savo piliečių. E, aš manau, kad kitos šalis ir toliau siunčia tos lėktuvus ir galbūt siūs dar tos, kurios nesiuntė ir tuo būdu mums bus tikrai pagelbėta. Aš manau, kad smurtas turi būti nutrauktas, tai turi būti mūsų svarbiausias tikslas, prie jo labiausiai turim susitelkti. Sveikinu jungtinių tautų ir jungtinių valstybių paskelbtas sankcijas, tačiau manau, kad to ko gero nepakaks smurtui sustabdyti. Antras prioritetas būtų toks. Reikia siūsti humanitarinę pagalbą Libijos žmonėms. Akivaizdu, kad Libijos žmonės e, tuo pritruks maisto, pritruks vaistų, o mes turime veikti kartu, kad galėtume juos aprūpinti šiais dalykais, galėtume humanitarinę pagalbą pasiūsti. Trečiasis prioritetas yra imigracijos planavimas. Gali taip atsitikti, kad susiklosti skubi kažkokia padėtis nes juk niekas nenorėtų susidurti su tokia skubos situacija. Gal jos ir nebus, bet jeigu tai būtų, taip gali įtikti. E, gali taip atsitikti. Prie Libijos, Tunisų ir Egiptų sienų žinome, kaupėsi pabėgėliai. Žinome, kad tos zonos jau yra tapusios skubios humanitarinės situacijos zonomis. E, žmonės laukia konkrečių atsakymų e, gali nutikti taip, kad iš Libijos pabėgėliai patrauks į Europą. Tad reikia kelti klausimus, kas gali atsitikti, ar yra koks nors planas, e, jeigu taip nutiktų, kad tūkstančiai žmonių iš Libijos patrauktų į Europą. Frontexas turi operatyvinį planą, regisi, jis yra pasirengęs tvarkyti su pabėgėlių srautais, jeigu jų tokių atsirastų. E, taip pat galima kelti klausimus, kur bus siunčiami žmonės, ar jie bus siunčiami į Libijos išlaisvintas zonas, ar jie bus siunčiami kitur, ar jie bus talpinami kažkokiose mūsų valstybėse narėse. Jeigu taip, tai kokiuose? Žinau, kad taryboje, kaip sakė ponia Malmstrom, yra reiškiamas toks požiūris, kad apetito didžiulio priimti to žmonės nėra, didelio noro juos, juos priglausti nėra. Tačiau jeigu situacija klostosi ne visai palaikė, turime būti jai pasirengę. Dėkoju. Dvi su pusė minutės, gerbiamas kolega. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad daug kas buvo nuveikta. Išgirdome, ką kolegos mums kalbėjo ir tikrai yra pagirtina ta jų veikla. Frontexas padarė tikrai didžiulį darbą. E, mūsų parlamento nariai lankėsi Libijoje. Mes suprantame, kokią, kokį spaudimą galime patirti dėl pabėgėlių srautų iš Libijos. Suprantame, kiek Malta to spaudimo turės prisimti, nieko čia naujo šiaip. Mano klausimas būtų toks. Žinome, kad pabėgėlių dar daug tebėra, jie dar niekur nerado, kur iškeliauti. Pone Malstrom, jūs taip pat minėjote tai, kad nėra didžiulio noro tos žmonės priimti valstybėse narėse. Parlamente mes turime šiokią tokią problemą. Ir tai nėra nauja. E, reaguojama tik į skubos situacijas. Mes jau žinome, su, kad egzistavo toks Lampedūzos procesas, žinome, su su, su kokiamis problemomis žmonės susidūrė. Atvyks ir dabar žmonės į Europą, be abejo. Neapsimeskim, kad jų nebus, jų bus, jie atvyks. Aš norėčiau paklausti, ar yra skubiai sprendžiami šie klausimai, nes aš manau, kad reikėtų priimti pabėgi, prieglopšio teikimo dokumentų paketą, reikia direktyvos šitą pačią linkmę Ką daro taryba šiuo klausimu? Taryba bando spręsti problemą. Na taip, tai nėra komisijos kompetencijos klausimas, tai čia aš norėjau čia paklausti, ar yra priimami skubus sprendimai šiuo klausimu. O jeigu tai yra skubus klausimas, ar nereikėtų vidutiniuoju laikotarpiu aptarti partnerystės reikalų su e, šalimis, iš kurių sulauksime pabėgėlių. Galbūt reikėtų redmisijos susitarimo. Galbūt galima e, aptarti pasikeitimus tuose regionuose, kurie bus neišvengiami. Mes žinome, kad atvyks tikrai Europos žmonių. Ir manyčiau, kad nėra prasmės kalbėti apie kažkokią sklaidą tų asmenų, jų išskirstimą visur, bet mes žinom, kad tų žmonių bus. Tad mano frakcijos klausimas būtų toks. Mes jau susidūrėme su tom pačiom problemom, žinojom, Ką daro taryba? Ar bus surinktas prieglobšio teikimo paketas, ar bus pasirašinami partnerystės susitarimai? Nuo penktadienio jau yra aiškių ženklų, kad mes turime mąstyti ne tik apie e, trumpalaikį perspektyvą, kai tik bandoma krizę kažkaip pažaboti. Tiesiog ar mastom apie ilgai laikius sprendimus. Ačiū, ačiū ponui Morais. Kolega Weber, prašau. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie hm, atvyko į mūsų posėdį. Na, labai vertinu tą faktą, kad jie e, čia atvyko, kad jie pristatė mūsų problemų sprendimo būdus. Europos parlamentas e, turėtų, jo atstovai turėtų džiaugtis, turėtume galimybę užduoti klausimus ir pareikšti savo nuomonę. Pirmiausia, leiskit man pasakyti, kad paskutiniajame 20-ojo amžiaus dešimtmetyje, kai daug režimų pasikeitė rytų Europoje, žinome, kokį vaidmenį e, suvaidino um, vakarų demokratijos, buvo tam nepasirengusios, jos buvo ne, visiškai nustebusios ir nesuprato, kas vyksta. Da, kaip dabar, regis, elgiamės Afrikos atžvilgiu. Akivaizdu, kad turime suprasti skirtumus tarp Libijos, Egipto ir Tuniso. Ir kas žino, kokiuose šalyse dar gali prasidėti judėjimas ir kuria linkme jis gali pakrypti. Mes turime suprasti, kad e, ES turi turėti nusibrėžusi aiškius savo prioritetus. Aš manau, kad baisiausia yra štai kas. Kol mes čia mastome ir svarstome, žmonės miršta ir žūsta. Ir dabar jau kurį laiką šie procesai vyksta. Yra tokių nuomonių, kurios skamba daug maž taip. Europos Sąjunga reaguoja vėlai ir gal net reagavo ne visai taip, kaip būtų reikėję reaguoti. Tad aš manau, kad Atėjo laikas tikrai padaryti tai, ką privalome. Turiu porą klausimų. Suprantu, kad Frontexe jau yra dirbama aptariant įvairius scenarius, kas gali nutikti, kaip tada reaguoti ir taip toliau ir panašiai. Ekspertai dirbo šiais klausimais. Suprantu, kad komisijoje vyksta šis bendradarbiavimas. Mano klausimas būtų toks. Ar manote, kad gali būti įjungtas kažkoks krizės mechanizmas, kuriuo galima pasinaudoti tuo metu, kad tai yra būtina. Ar egzistuoja koks ABC procesas, kurio, kurį galima pasitelti tada, kad tai yra būtina? Čia mes turime kalbėti ne tik apie veiksmus, bet ir apie lėšas. 25 milijonai yra niekas palyginus su egzistuojančiais poreikiais. Tiek norėjau pasakyti. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Pone Seržantinį, prašau. Thank you, Chair. An evacuee, in essence, is a refugee. Ačiū pirmininkė, e, evakuotas žmogus taip pat yra pabėgėlis, tam tikrą prasme, nes jis bėga iš vietos, kuri yra nesaugi. Taigi būtų ciniška um, žiūrėti tai, kaip mes siunčiame lėktuvus, laivus, e, kurie skirti evakuoti europiečiams. Mes prieš kurį laiką esame susitarę e, su Libija dėl migrantų gražinimo. Gal komisarė ar Frontex atstovas galėtų mums pasakyti, kas atsitiko su susitarimais, kuriuos pasirašius yra Italija su Libija ir Europos Sąjunga. Ir kas dabar saugo viduržėmio jūros krantus E, ir kas gelbs, gelbėja žmonės, kurie bando e, pakliūti į Europą, nors e, vandens srautas yra nepalankus dabar tam. Kitas dalykas, jūs minėjote patikrą, tikrinimą prašymų dėl prieglopščio, kas tai atlieka. Mes esame girdėję, kad pabėgėlis negali kreiptis dėl prieglapščio į Frontexo pareigūną, tą reikia daryti kitur. Tai jeigu taip yra, kokią naudą duoda ta patikra ir kas ją atlieka? Kiek jau esame gavę e, Magrebo šalių piliečių prieglapščio prašymų? Ar prisimate, kad prieš vasaros atostogas kalbėjome apie Eritrėjos gyventojus, kurie buvo įstrigę Libijos dikumoje ir kuriems buvo grėsmė, kad jie bus gražinti į Eritrėją. E, tuo pačiu metu buvo ir pasiekti susitarimai su Libija. Man atrodo, reikia atlikti tam tikrą įvertinimą dėl to, su, bend, su kuo bendraujame ir pasižiūrėti, ar nebandome permesti atsakomybės kitiems. Nepaprastai ciniška žiūrėti ir matyti padėti, kad tie, kurie turėjo išvalyti e, viduržėmio jūrą nuo pabėgėlių, emigrantų, dabar e, nukreipia e, savo veiksmus prieš žmonės. E, ir ciniškai yra kalbėti, kad Libija labai gerai saugo savo krantus. Aš visiškai e, pritariu ponui Moras socialdemokratų atstovui dėl to, kad mes e, neturime galvoti apie laikiną krizę, bet turime galvoti apie nuolatinius ilgai trunkančius sprendimus ir reikia, kad taryba pagaliau sutvarkytų prieglopščio politiką. Aš nematau pono Kirkhop E, dabar suteiksiu žodį ponui Tovarės, jeigu niekas nenori kalbėti atsar vardu. Pone Tovarės, labai ačiū, ačiū visiems dalyviams, ačiū už visą informaciją apie numatomus veiksmus. E, aš įsivaizduoju, kad vyksta labai plataus masto pasienio operacija Bet tai yra stebėjimo ir saugumo operacija pirmiausiai. Aš nežinau, ar mums reikia būtent tokios operacijos, nes kas e, bus, jeigu e, susidarys humanitarinė problema, tokios operacijos gali nepakakti. E, siena nuo Maroko iki Sirijos yra 5000 km ir ten humanitarinė padėtis visą laiką sudėtingėja. Ponas Simon kalbėjo apie šalių skirtumus, bet pagalvokime apie tai, kad gali susidaryti dėl to dešimt skirtingų uh, situacijų. Uh, ties kiekvienu pasieniu situacija gali būti uh, vis kitokia. Taip pat reikia galvoti, kas bus mūsų, už mūsų sienų viduje Europos Sąjungoje, centrai įvairūs, kas nagrinės e, prašymus dėl prieglopščio. Ir Taip pat reikia nepamiršti padėties su Tuniso e, gyventojais, e, daug jų atvyko bet e, nepamirškime, kad egzistuoja Tunise įstatymas, pagal kurį žmogus gražintas į Tunisą laikomas jau nusikalteliu. Taigi reikia galvoti, koks bus mūsų atsakas. E, perkelimas labai svarbus dalykas. Yra kelios galimybės. Pirmoji e, prioritetiniai regionai papildomai prie jau esančių prioritetinių regionų. Mes turime e, kalbėti apie tai, jau apie, esame ir svarstę šį dalyką. E, mes e, turime būti pasirengę keisti situaciją pagal šalį ir laikotarpį. Kitas dalykas - perkelimo tam tikras centras ar krizinių situacijų centras, apie tai kalbėjo Renate Weber. Mes turime e, galvoti, kad reikia tokio centro, kuris būtų atsakingas už perkelimą ir mm, numatyti 10, 15 ar 20 žmonių. Mes e, dabar e, su savo nerealistinė migracijos politika tapome tarsi priklausomi nuo tų diktatorių. Italijos ministras pirmininkas sako, kad e, sustarimas su Libija nenustojo galioti, jis tik laikinai neveikia. Mums e, galbūt reikia pergalvoti e, mūsų politiką, nes kitokiu būdu mes tik tai apsisunkinsime. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Ponas Borgecijo. Dėkuoju, pane pirmininkė, aš taip pat norėčiau e, padėkoti svečiams, jie pateikė daug e, naudingos informacijos, tačiau aš norėčiau kai kurių patikslinimų dar. Norėčiau paklausti, kokiais kriterijais remiamas ir kokie kriterijai yra laikomi patenkinamais. Pavyzdžiui, dėl 25 milijonų eurų skirimo. Kodėl tik tai tiek? Ir turint omenyje tai, tai, kas įvyko, tai, kas įvyko, jau yra labai didelio masto įvykiai. Ir kalbu ne tik tai apie Maltą ir Lampedūzą, nes ten iš tikrųjų yra nepaprasta padėtis. Ir galiu taip pat pabrėžti, jog Lampedūzos gyventojai elgesi labai e, atsakingai, tai yra maža sala, 4000 gyventojų ir 6000 e, migrantų užplūdo tą salą ir e, iš esmės e, ir sanitarinės sąlygos labai prastos buvo ir daug kitų problemų. Europa puikiai supranta, jog Europos išorės sienos yra silpnoji vieta. Ir kol kas tie migrantų e, iš, išsikelimai tose salose yra aprimę, bet tik tai dėl meteorologinio priežasčių, todėl kad dabar sunku plaukti jūroje. Ir labai tikėtina, kad e, kuomet pasitaisys e, oras, viskas pasikeis ir tuomet galbūt Tuniso priemonės nebebus pakankamos. Dabar Libija. Mano klausimas yra toks. ką yra numatoma daryti ir kada, kad būtų užbėgta už akių tokiai nepaprastai padėčiai, kuri, kuri tikrai bus ten. Ir akivaizdu, kad tokias valstybės kaip Malta ir Italija negali būti paliktos likimo valiai. Ir praeitose posėdžiuose buvo daug kalbama apie solidarumą, buvo sakomi kiti e, malonus žodžiai iš įvairių valstybių narių pusės, iš Belgijos, iš Švedijos, pavyzdžiui. Bet e, realiai e, niekas nebuvo daroma, todėl aš manau, kad vis dėlto, esant nepaprastai padėčiai, reikėtų pasidalyti tais migrantais tarp valstybių ir prisimti tam tikrą atsakomybę. Manau, kad šita problema turi būti sprendžiama, nes vien tik tai pačios tokios valstybės kaip Italija ir Malta negalės to padaryti ir jos neturi būti paliktos likimo valiai. Ministras Maronė kalbėjo apie naują maršalo planą, siekiant paremti tų valstybių e, gyventojus ekonominių ir socialinių požiūrių, nes jeigu mes to nedarysime, tai tuomet niekuomet negalėsime galvoti apie rimtą migracijos politiką. Dėkoju. Net matome pranešėjų, kuris galėtų pakomentuoti Libijos Europos Sąjungos sustarimą galima. Taip kreipiamės į poną Panzerį. Jis yra Magrebo delegacijos vadovas, o paskui E, tęsime diskusijas toliau. Pone Panseri, prašau. Gracija. E... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Žinome, kad e, pereinamieji laikotarpiai nebus lengvi ir Tunijos pavyzdys tai rodo. Ir Libijos atveju turbūt viskas vyks e, dar sunkiau ir turime tai suprasti ir neturime dabar nurimti, kad dėl to, kad atrodo situacija šiek tiek yra stabilizavusis. Jis e, paskui turbūt e, vėl pablogės. Dabar e, reikia imtis iniciatyvų trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu. Ponas Fiulė ir ponė Malstrom kalbėjo apie tai ir apie veiksmų koordinavimą. Greičiausiai reikėtų taikyti tam tikras ekonominės ir finansinės e, priemonės, tačiau reikėtų taip pat galvoti šitame kontekste apie tai, kad e, tie migrantai, kurie atvyksta į Tunisą, neužsibus Tunisė, o vyks toliau. Ir aš e, norėčiau, kad komisijos nariai įtrauktų uh, į darbo tvarkę finansavimo padidinimą, nes 25 milijonų eurų nepakaks. Taip pat reikėtų aptarti Europos lygmenių e, naštos pasidalymo klausimą šitame kontekste, taip pat aptarti apskritai šitą klausimą viduržėmio jūros kontekste, nes tai yra strateginė zona Europos Sąjungai. Taip pat turime galvoti apie tai, kaip turime imtis greitų priemonių gerindami padėtį. Taip pat e, turime galvoti apie kaiminystės politiką ir turime galvoti apie Europos politikos suverenumą e, šioje srityje. Ir dabar sakau ponui Vermontui, jog reikėtų investuoti kad ES turėtų investuoti daugiau lėšų e, Tunise, kad būtų sustiprinama demokratija ir kad e, tos priemonės taptų esminė poveikio priemonėmis einant prie demokratinio proceso, nes tai yra esminis aspektas visam regionui. Minutes, Aš taip, ponia Gomeš, sugrįžo į salę. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau kreiptis į ambasadorių Vymon. Jūs kalbėjote apie prioritetus, tokius kaip smurto sustabdymas pirmiausia ir panašiai. Ta, apie tai kalbėjo ir ponia Malmström. Aš, kalb, aš manyčiau, kad pirmiausia reikia sustabdyti psichopato veiksmus. Jis turi cheminį ginklą, mes žinome, kad e, tas ginklas egzistuoja ir metų metus nieko nebuvo daroma, kad jis būtų nuginkluotas. Mes neturime saugumo tarybos jokio sprendimo. Ne, dėl neskraidimo zonos, pažiūrėjau, nėra jokio sustarimo. Tad e, man rūpi, kokios, kokie variantai bus teikiami, kas bus siūloma. Kaip sako amerikiečiai, sutartį yra svarbu. Mes turime atsakomybę apsaugoti Libijos žmonės ir kitus žmonės taip pat. Migrantus Libijoje mes turime apsaugoti tą šimtą tūkstančių ES piliečių, kurie tebėra Libijoje. Kitas klausimas. O kaip dėl migrantų, dėl pabėgėlių? Kokie yra mūsų ES prioritetai? Ar svarbiausias tikslas yra tas ordas pabėgėlių tik tai laikyti ES išorėje ir nukreipti Frontexo visas pajėgas, užkertant kelią jiems atvykti ES? O galbūt prioritetas turėtų būti teikti humanitarinę pagalbą. Tas suteiktų mums daugiau matomumo, kol kas nesame matomi. Pažiūrėkite bet kurį televizijos kanalą, mes nesame matomi ir žinomi. O galbūt būtų galima suteikti daugiau įgaliojimų pabėgėlių komisariatui, kad būtų galima kuo geriau padėti žmonėms, suteikiant pagalbą vietose ir kad tie, kurie atvyksta, galėtų atvykti normaliomis sąlygomis, o tie, kurie lieka, kad liktų normaliomis sąlygomis. Yra pabėgėlių, kurie nei tunisiečiai, nei egiptiečiai yra, pažiūrėjau, iš Eritrėjos, iš kitų šalių, jie yra pažeidžiamiausi. Ką dėl jų galėtume nuveikti? Ar negalėtume vėlgi pasitelkti to paties pabėgėlių komisariato, kuris galėtų šį beitą nuveikti. kaip dėl ES bandymų paveikti svarbiausius politinius veikėjus, kad psichopatas būtų sustabdytas. Mes galėtume, pavyzdžiui, paskatinti nevyriausybinės organizacijas, galėtume kreiptis į Bengazį, galbūt ir kitus. E, nes ta situacija, kokia yra dabar, yra žeminanti mūsų visus. Dėkuoju, pirmininkas, ačiū. Dabar tą pačią tvarką suteiksime žodį mūsų svečiams, kad jie galėtų atsakyti iš, į, į užduotus klausimus. Pirmasis kalbėjęs ponas Georgos. Prašom. Kuo trumpiau, kuo trumpiau. Uh, uh, Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Uh, Aš noriu pagirti Maltą už tai, ką jį padarė espiliečių labui ir kitiems tarybos susitikime buvo tai pripažinta, iš tikrųjų elgesi herojiškai, tokia maža valstybė narė. Dėl na, pasidalimų našta. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad viskas yra daug plačiau, nes uh, E, susidurėme su labai dideliu skaičiu pabėgėlių. 2010 metais nebuvo laikrašiuose apie tai plačiai kalbama. Dėl atskirų valstybių narių, tai reikia pasakyti, kad viskas vyksta gana nuosekliai ir visi bando horizontaliai dalytis našta imigracijos. Dėl skubių priemonių paketo e, Patvirtintos priemonės rodo, kaip rimtai taryba žiūri į Šiaurės Afrikos dalykus. Vasario vadovų taryba apie tai buvo kalbama, kovo mėnesį taip pat bus numatytas vazičios klausimus migracija, prieglopščio dalykai ir birželio vadovų taryboje bus išsamei aptariami. Mes, e, kaip pirmininkaujantys šalis, siekėme baigti kurti prieglopščio sistemą Europoje iki 2012 metų. Kitas dalykas kokios bus pasiekmes, jeigu ne, nebus įgyvendinamas Italijos Libijos susitarimas. Atsižvelgime į tai, kad dabar migracijos srautai Libijoje ir tarp lygi, Libijos, Egipto ir Tuniso e, vyksta gana horizontaliai. Jeigu pasireikštų vertikali tendencija, tai bus e, didžiulė problema Europoje, bet taryboje valstybės narės kalbėjo apie tai, kad atitinkamos institucijos turi pasirenkti E, girdėjome iš komisijos Frontexo atstovų apie jų planus e, ir taryba sakė, kad reikia renktis tokioms galimoms ypatingoms situacijoms. Ačiū komisarė Melkštum. Mes turime iškart siekti suteikti pagalbą e, Libijai kaip kainiai šaliai. MIG aktyvuotas yra komisija, teikia pagalbą sprendžiant humanitarinę situaciją. Mes siunčiame pinigus, humanitarinės priemonės įrangą e, ir mes sekame nuolat situaciją. Nėra kokios nors formalios krizės sprendimo grupės, e, veikia tokia grūse, grupė neformaliai. Aš kasdien pati bendrauju su ponia e, Georgieva, ponu Fiulė, e, pone Aštin, taip pat ir su ponu Laitnenu bei kitais. Mes palaikome nuolatinį ryšį su Junktinių tautų pabėgėlių reikalų komisaru. Ir e, iš tikrųjų nuolatos palaikomas ryšys sprendžiant e, dabartinę situaciją. Tai būtų, nuosta, būtų buvę nuostabu, jeigu jau veiktų prieglopščio sistema ES. Norėčiau padėkoti Vengrijai kaip pirmininkaujančiai šaliai už visus darbus papildomai prie e, skubių situacijų sprendimo šioje srityje. Mes kartu su visais e, veikėjais, su situacijų krizinių centru bandome spręsti padėtį. Minėjau 25 milijonus eurų e, jeigu atsirastų didesnė problema, susidurtume su dideliais, didesniais rautais migrantų, reikėtų daugiau lėšų. 78 straipsnio trečia dalis sutartie numato galimybę priimti sprendimus ypatingomis aplinkybėmis tam, kad būtų galima e, skirti lėšų papildomai e, ir sparčiai. Mes e, toliau dirbame, žiūrime įvairias galimybės tam, kad padėtume humanitarnėje srityje. E, ponas Buzutilas kalbėjo apie tai, kad apetitas e, perskirstimui pabėgėlių viduje ES nėra toks didelis, bet iš tikrųjų ES šalis demonstruoja solidarumą, dalyjasi ir našta. Ir mes su ponu e, Laitinenu kalbame apie tai, kaip reikėtų padalyti išteklius ir bandome e, kaip komisija patys ieškoti priemonių. E, galvojame apie tai, kaip padėti regionui plėtotis demokratiškai ir sprendžiame legalios migracijos klausimus, bet tai užtruks, reikia dirbti su išorės veiksmų tarnyba šią sityje. Mes darome viską, ką galime, į, žiūrime į įvairius scenarius. Jeigu dar emigrant, imigrantai nepasiekė ES, tai taip atsitiks vis tiek artimiausių metų. Frontexas ir valstybės narės jokių būdų negalės išstumti, atstumti žmonių, kuriems reikia e, pagalbos ir mes taip pat į šį klausimą žiūrime labai rimtai. Generalinis sekretorius Vimo. Ačiū pirmininkė. Dar kartą norėčiau e, pakartoti komisarės ir pirmininkaujančios šalies mintis. Jeigu pažiūrėsime į faktus, galbūt, reik, galbūt reikėtų daryti skirtumą tarp e, skirtingų migrantų kategorijų. Pirmiausia, matome, kad evakuojami ES piliečiai, kurie grįžta namo. Kita grupė - Tuniso Egipto piliečiai, kurie kerta sieną tam, kad bent jau dabar grįžtų į savo šalis iš Libijos. E, problema egzistuojanti dabar, kaip kad sakiau anksčiau, yra ta, kad prie Tuniso e, sienos yra daug egiptiečių, kurie nori pasiekti uh, E, tėvynę. Šiuo metu Libijos Egipto pasienyje Egipto armija veikia, atrodo, kad viskas daroma labai tvarkingai. Kaip matome, viskas vyksta labai neblogai, tačiau ties Tuniso siena trūksta galbūt išteklių įrangos, prašoma pagalbos tarptautinė bendruomenė jos prašo ir mes bandome spręsti, reaguoti į šį prašymą. Dar viena problema, problema apie kurią šiandien niekas nekalbėjo. Trečiųjų šalių piliečiai, maždaug 25 tūkstančiai kinų, panašus skaičius turkų, filipiniečių yra nemažai, kurie prašo pagalbos. Mes taip pat bandome jiems padėti rasti išeitį, grįžti namo. E, tų šalių valdžia taip pat siunčia laivus, kad jiems padėtų išvykti iš Libijos. Dar kita grupė e, pietinės Afrikos piliečiai, kalbėkime skaidriai, Vei, būkime atviri, nematėme mes e, jų tiek daug. Kur tie žmonės yra, labai sunku pasakyti. Bet Čadas, e, Nigerija, Malis, gal tie žmonės dabar grįžta į pietus dėl smurto prie pakrančių, jie migruoja link pietų, bet ne link rytų ar šiaurės kontinento. Kol kas mes tų žmonių daug nematėme. Dar viena galima problema žiūrinti tai, kas įvyko Lampedūzoje, Libijos piliečiai, jeigu tęsis nestabilumas, jie gali būti paskatinti palikti savo šalį. Ir mes turime galvoti, ką galėsime padaryti, bet kol kas labai sunku yra tiksliai prognozuoti, Ir mes kartais e, turbūt kalbame apie daugiau kaip vieną milijoną piliečių iš pietinių Afrikos šalių. Tačiau kol kas nematėme nieko, jokios tendencijos ir turime sekti padėtį labai atidžiai. Kitas klausimas - Tunisas. Pone Ponzer, jūs visai teisingai pastebėjote, Tunisas gali būti tipinės sėkmės istorijos pavyzdys, jeigu viskas vyks sklandžiai. Mes esame dabar pasirengę uh, suteikti tam tikrą mm, privilegijuotą ar pažangesnį statusą šiai šaliai. Bet e, tam, kad vyktų darybos, reikia dviejų pusių. Mes matome, mes norime matyti valdžią, kuri galėtų dėrėti su mumis. Dabar Tuniso valdžia bando ieškoti išeičių, e, vyksta darybos opozicija, kur egzistuoja. E, toje šalyje vakar buvo patvirtintas naujas ministras pirmininkas, e, prieš tai buvęs atsistatydino. Dar vakar atsistatydino mokslo ir pramonės ministras. Taigi turime dirbti su Tuniso valdžia, kol kas veikia ten tik laikinoji vyriausybė, bet norėtume uh, aiškę nuomonę išgirsti iš Tuniso, kaip galėtume dirbti kartu. Man buvo adresuotas dar vienas klausimas. Ką galime padaryti, kad užkirstume kelią smurtui? Cheminiai ginklai Aš girdėjau apie tai, kaip ir jūs, e, skaič, girdėjau tai žiniasklaidos, tačiau reikia tą informaciją dar įvertinti ir patvirtinti. Mes kol kas neturime jokių patvirtinimų, visi uh, E, palaikome ryšius su tomis organizacijomis, kurios gali tą padaryti ir tikiuosi, kad e, gausime greitai išsamesnės informacijos, tačiau kol kas konkrečių žinių apie tai neturime. Kitas dalykas - neskraidimo zona. Tai yra viena iš minčių, kurios buvo pateiktos saugumo tarybos diskusijose. E, 15 saugumo tarybos narių kol kas nusprendė nepritarti tokiam pasiūlymui, galbūt e, prie jo bus grįžta artimiausioje ateityje ir pamatysime, koks bus priimtas sprendimas, tačiau kol kas e, nieko nenuspręsta. E, pasižiūrėkime, kaip klostysis darybos, visą laiką padėtis yra vertinama iš naujo, labai tampriai konsultuojamas tarp valstybių narių su saugumo e, taryba ir viduje Europos Sąjungos. Ačiū. Suprantu, kad komisarė Malmstrom turi būtinai išvykti. Dėkojame jai už jos indėlį diskusijas, o dabar ponui Laitinen perduosim žodį. Vėlgi, prašom labai trumpai, kad galėtume dar vieną diskusijų raundą surenkti. Dėkoju. Ponas Laitinen, ačiū, ponė pirmininkė. Na, tikrai galiu prižadėti, kad labai trumpai kalbėsiu. Atsakydamas į tą klausimą, kas jeigu, noriu pakartoti, kad turime šešis ar septynis scenarijus. Septintasis yra tų šešių scenarijų kombinacija. Norėčiau pasakyti, kad planų yra įvairiausių. Tai ir būtų atsakymas e, koordinuojant Frontex į susidėjusią situaciją. Mes turime Nu, porei, apie poreikius kalbant du dalykus. Pirmiausia, mums reikia dalyvių ir, ir, ir lėšų. Taigi valstybės narės turi įnešti savo finansinį indėlį šias operacijas. Ir mes dirbame labai uh, aktyviai, raginame uh, visus prisidėti prie šių operacijų sėkmės. Dar kartą noriu priminti, jog turime nesistengti E, tų scenarijų vieno ar kito pritaikyti visiems. Kodėl? Todėl, kad sakau, sakiau, kad susitarėme su įvairiais žmonėmis, jie nevienodi, situacijos nevienodos. Ir mums reikės remtis skirtingais dalykais atsižvelgiant į šalių specifiką. Lygiai taip pat ir operatyviniai vadinamieji planai. Visos tos operacijos turės būti pritaikytos kiekvienai šaliai. Negalima taikyti vieno ir to paties tipo operacijos visiems, nes yra žmonių, kurių siekia, pavyzdžiui, tarptautinės apsaugos. Ir būtų absurdas manyti, kad Frontexo vaidmuo yra užkirsti kelią, kad žmonės e, nesumanytų atvykti Europos Sąjungo. Tai būtų absurdas. Kad dėl pačios humanitarinės krizės Manau, kad krizių metu yra sudėtingiausia keisti struktūras ir sistemą. Ir manau, kad mano agentūroje lygiai tas pats. Mes naudojamės tą mašineriją tomis priemonėmis, kokias turime. Visų tų procesų ir veiklos elementarioji dalis yra išsiaiškinti, kas yra tie žmonės, dėl ko jie keliauja ir panašiai. Mes tengiamės dirbti taip greitai, tai kaip galime. Svarbu nepamiršti iš tai, ko vykstant operacijoms. Didžio, e, e, tas pabėgėlių komisaras yra tas asmuo, su kuriuo turime palaikyti veiksmus, su jo vadovavimo įstaiga turime sinchronizuoti savo veiklą. Noriu dar kartą pakartoti, kad pasienio operacijų dėja nepakanka. Nes visi turime suprasti, kad tai nėra sprendimas, tai yra sprendimo dalis, kad ir kaip ten bebūtų. Dar žodis dėl situacijos susijusios su įvairiais srautais. Mes kalbėjome apie tai, kad tie migrantų srautai yra nevienodi. Tų e, asmenų, kurių nėra daug, bet vis tik yra, yra jų tokių, kurie gyveno Europos Sąjungose valstybėse narėse, jie kai kurie nori grįžti į savo kilmės šalis. Tai yra tas rautas, kuris yra nedidelis, bet jis egzistuoja, svarbu to nepamiršti. Na ir paskutinis dalykas. Dėl pajėgumų kūrimo, dėl situacijos stebėsenos, visa tai turi egzistuoti. Turime žiūrėti, kaip įdėkti tinkamą ES krizės valdymo struktūras Kol kas norėčiau pasakyti, kad į sienos valdymo elementą nebuvo įtrauktos, įtrauktas krizių valdymo elementas. O štai dabar turime progą pradėti bendradarbiauti šiuo klausimu su trečiosiomis šalimis. E, tai yra numatyta Frontexo taisyklėse, manau, kad laikas tai gyveninti. Ačiū. Pone Laitinen, aš dėkoju už jūsų pasisakymą ir laiko trūksta. Tad e, turime pasistengti surenkti antrą diskusijų raundą. Ta dabar ir padarysime. Siūlau pasisakyti frakcijų atstovams, įskaitant e, nepriklausomus parlamento narius, po pusantros minutės kiekvienam ir uždavę per tiek laiko klausimus dar galėsime sulaukti. Uh, ir atsakymų į klausimus. Na, o vertėjai turėtų pasirengę suteikti mums papildomų laiko. 10-15 minučių. Kolega Jakolino, prašau. Grazie, prezidentė, munisko jo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti e, institucijų atstovams e, už jų bendrus veiksmus e, Šiaurės Afrikos atžvilgių. Šiandien tose valstybėse dirba laikinos vyriausybės, smurtas, smurto apraiškos tęsiasi. Turime taip pat kalbėti ir apie taikymas, taikomas sankcijas, bei jau, jau jungtinių tautų poziciją Turime nepamiršti taip pat ir energetinio saugumo aspekto. Trys dalykai, labai trumpai. Visų pirma, e, prieglopstis yra absoliutus prioritetas. Mes turime turėti bendrą prieglopščio sistemą. Toliau, Frontexas. Dabar Frontexo e, įgaliojimai yra peržiūrimi, kad e, Frontexas galėtų veikti veiksmingiau. Toliau, solidarumas Labai dažnai apie tai kalbama, tačiau mažai kas e, daroma. Ponas e, Laitinen numato vykti į Maltą ir e, nagrinėti pagalbos klausimą, tačiau labai greitai galbūt ir Lampedusa susidurs su situacijos pablogėjimu. Dėl vedimo tvarkos, man būsiu tik Jūs sakėte, kad leisite pasakyti vienam asmeniui iš kiekvienos frakcijos. Aš manyčiau, kad dehon principų turėtume laikytis. Mes turėtume sulaukti e, po vieno pasisakymo pirmojų diskusijų raundo metu, antrojame raunde reikėtų laikyti dehon sistemą. Na, jeigu vertėjai mus paskirs 10 minučių papildomų, mes vis tiek turime mažinti pasisakančių kolegų skaičių, kadangi ne penkiolikai kolegų ne, negalėsim suteikti galimybės pasisakyti, nes neužteks laiko, nes tos e, klausimus, kurių galbūt nespėsime užduoti, siūlau užduoti raštu, kad galbūt atsakytų paskui mūsų svečiai į juos vėliau. Na, o dabar darykime taip, kaip aš pasiūliau. Dabar žodis Chrysler Defler. Minutė, prašau. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Es gibt den schönen. Dėkuoju, ponia pirmininkė. yra vienas filmas, kuris vadinasi Švilpikas sveikina jūs. Švilpiko diena. Filmo tikrasis pavadinimas. Pone Laitinė, ar jūs klausotės, ką aš sakau? Nes aš kreipiuosi būtent į jūs. Prieš penkerius metus mes buvome Frontexe. Ponas Buzutil taip pat. Uh, buvo ten nuvykęs. Frontexas neatsakingas už pabėgėlių srauto e, valdymą. Frontexas yra pats tik tam tikra priemonė. Aš norėčiau paklausti, kas turi būti daroma, kad e, pabėgėlių orumas būtų, orus elgesys su pabėgėliais e, užtikrinamas. Lampedūzoje prieš penkerius e, metus mes e, matėme, jog administracinės struktūros nederamai elgėsi pono Berluskonio administracinės struktūros su pabėgėliais. Mes nekalbam apie Berluskonį ar e, Kadafi ir jų santykius. Ponas Berlusconis galbūt sugeba visokius vakarėlius renkti, tačiau e, jisai nesugeba tinkamai priimti pabėgėlių Čia mes kalbame ne apie tikrasias problemas, atvirkščiai mes e, maskuojame tas e, problemas. Pone Bargezijo, jūs buvote paskutinis Pone Intvent. Tai yra įžeidinėjimai, tai visiškai neprimtina. Dabar vyksta dramatiški įvykiai. Noriu pasakyti, ponė pirmininkė, jog Italijos ir Libijos e, sutartis veikia. Jinai praktiškai taikoma. Mes visi norime kalbėti. Pone Infeld, žodis jums. Pirmininkė, galbūt ne viskas labai gražiai vyksta. Ryškėja problemos ir aš prieš pateikdama klausimą noriu išsakyti vieną pastebėjimą. Mes, europiečiai, turėtume prisiminti, kad dabar galbūt esame paskirties šalis, bet kažkada buvome kilmės šalis, kur ka, žmonės bėgo nuo karo, persekiojimų ir skurdo, jie ieškojo geresnio gyvenimo kitur ir jų niekas nelaikė nusikaltėliais, o šiltai primdavo. Dabar klausimai. Aš girdėjau, kad buvo paminėtas Europolas. Norėčiau tiksliai sužinoti, koks jo vaidmo ir kaip jis bendradarbiauja su Frontexu. Antras klausimas. Pirmiausiai skiriamas e, ponui Vimon ir Vengrijos atstovui. Ar ir yra kitos šalis, kur bręsta neramumai ir apie kurią šiandien nekalbėjome? Ar mes turime kokiu nors planų ir galvojame apie galbūt pagalbą ar e, galimus e, migrantų srautus iš šių šalių? Galiausiai apmaudu, kad komisarė išvyko, ji kai ką įdomus paminėjo tikrai ji dirba labai rimtai, tai turėjo priežastį išvykti. Bet ji paminėjo skiriamas lėšas, bet atrodo, kad tokio masto operacijai tai yra labai nedidelė pinigų suma, gal kas iš kitų esančių čia galėtų atsakyti, kaip paskirstytos tos lėšos ir ko galima ateityje tikėtis. Dėkuoju, ponia Keller, vienai minutiai. Dėkuoju. Klausimas komisijai kas be galėtų atsakyti jį. Buvo kalbama apie pabėgėlius, kurie gražinti iš Italijos į Libiją buvo. Tai klausimas, ar mes nesijaučiame atsakingi dėl tų žmonių, kurie buvo išsiųsti atgal į Libiją. Toliau Frontexas neužkerta kelio žmonėms atvykti į ES. Aš noriu išsiaiškinti konkrečiai, ką daro viduržėmio jūroje Frontexas. Ten dabar liktai imigrantų nėra, bet kaip jūs vertinate atvykstančių žmonės, kaip vertinate e, sėkmę savo operacijos ir e, toliau tarybai klausimas, kada bus e, baigtas, finalizuotas sprendimas dėl perkelimo pagal bendrą procedūrą. Nes kalbame, kalb, prisiminėme revoliucijas E, rytų Europoje, bet ar jūs taip pat žiūrėjote į mus kaip į e, grėsmę saugumui, kaip kad dabar žiūrima į migrantų srautus, ar yra gal perinamajame laikotarpyje kokių nors pažangių elementų? Ponas Trenta Filidis, dėkoju, ponė pirmininkė. Man mažiau negu minutės prireiks. Turiu trump, du trumpus klausimus. Išklausiau ponos Ešton pareiškimų. Taip pat ES pareiškimo. Aš manau, kad mes kalbame tą kalbą, kurios mūsų piliečiai nesupranta. Tad turiu praktinį klausimą. Kokios šalis pasirengė ir pasisakė esančios pasirengusios priimti pabėgėlius? Pabėgėlius, kurie atvyksta iš arabų valstybių. Aš manau, kad juos reikėtų priimti ir integruoti į visuomenės, o ne uh, palikti pabėgėlių prieimimo centruose, kol ir toliau gyvens skurdo sąlygomis. Kai dėl readmisijos, ar jau yra šis klausimas įtrauktas darbo tarkia, ačiū minutė. Pone Morvai, du klausimai. Kas norėtų atsakyti tam priskiriu šią klausimą? Kodėl yra savaime suprantama, kad Europos Sąjungos mokesčių mokėtojai, seselės, mokytojai ir taip toliau ir panašiai turi mokėti už tas žlugusias diktatūras. Ar mes galbūt turime kažkokią tarptautinį finansinį įstatymą, galbūt būtų galima tas didžiulės sumas išaldytų lėšų tų diktatorių būtų panaudotos padengti išlaidoms susijusiams su tų žmonių, pabėgėlių atvykimų, pavyzdžiui, Europos Sąjungą. Galima būtų jas panaudoti pabėgėliams paremti ir prieglaušio prašytojams. Kitas klausimas. Tie žmonės, kai kurie yra stumiami grįžti atgal į savo šalis, e, kokios priemonės tam yra pasitelkiamos. Tačiau turime iškelti klausimą, ar tos valstybės bus demokratiškos, ar mes priešmėm atsakomybės į tas žmonės. Jeigu jos būtų demokratiškos, kodėl tie žmonės galėtų grįžti, tačiau ar yra kokių nors sprendimų? E, pirmininkas, EPP vardu kalbės ponas Papa Nikolau. Prašau. Ačiū pirmininkė už man suteiktą žodį. Ponas Laitinen sakė, kad situacija yra susijusi su problemomis, kurias patyrėme Graikijoje ir, ir kitur. Prieš keletą dienų sužinojome, kad gal, bus ne, kad gal nebus įgyvenimas naujas sustarimas, mes jį bandome papildyti, tam mums paminėjo komisarė, vizos liberalizavimo sprendimas ko gero nebus priimtas. Klausimas būtų toks, ar iš šį pareiškimą ES kaip nors reaguos. Ačiū. Ačiū, panas Lambrindinis, vienai minutiai. Pirmininkė labai greitai. E, tokios krizinės situacijos e, labai e, netinkamai, nemaloniai iškelia problemas, apie kurias mes kalbėjome. Tai yra Dublino 2 labai riboti pajėgumai. E, kai kurios šalis nelabai nori e, to solidarumo pademonstruoti pasiskirstant ištekliais. Ir dabar žaidžiamas tarsi pingpongas, e, permetama problema į vieną sienos pusę, ji neišsprendžiama ir numetama atgal. Gaila, ponios Maštram nebėra, bet noriu paklausti jūsų. Kas e, pademonstravo norą priimti prieglapščio prašytojus ir nagrinėti jų prašymus? Man atrodo, kad mm, dabartinės procedūros nepadės nei Maltai, nei Graikijai, kurios kenčia nuo srautų. E, E, prieglapščių prašytojai dabar patys labiau nukenčia. Ir aš noriu paklausti, ar kažkada taryba atsibus, ieškodama e, to solidarumo ir užtikrins e, sistemą, kuri būtų kur kas palankesnė prieglapščių prašytojams. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šiomis aplinkybėmis konstatavome, jog mūsų politikos esmė E, buvusios politikos esmė, kuomet mes rėmėme tos diktatorius, nepasiteisino. Todėl norėčiau paklausti, e, ką turime daryti dabar, kad e, mūsų politikos pasiekmė būtų stabili padėtis, o ne stabilus diktatoriai. Taip pat norėčiau paklausti, kokį planą turi komisija ir taryba kad e, viduržėmio jūros e, valstybėse e, socialinių ir ekonominių požiūrių padėtis gerėtų. Taip pat reikia pasakyti, jog nebuvo pakankamai numatyta iš anksto tai, kas vykstose šalyse. Tai yra labai rimtas dalykas. Ir dėl to man labai gaila ir todėl aš nesakau jokių pagiriamųjų žodžių tam, kas, kas, kas buvo padaryta ir kas daroma. Reikėtų daryti daug daugiau. Pone Provera, vieną minutę. Dėk... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat e, manau, jog Europos Sąjunga galbūt nesuvokia realiai, kas ten vyksta. Viduržėme jūros pietose vykstančios revoliucijos yra ir mūsų revoliucijos. Tai, tai kaip mes matome visus tos įvykius, turi, turi atitikti realią situaciją, turi sutapti su realybė. Mes kalbame tik tai apie migrantų srautus ir energetikos klausimus. Man atrodo, kad tai iš tikrųjų ne visiškai dora, vien tik taip matyti situaciją, nes čia daug yra ir politinių aspektų. Man iš esmės gėda dabar būti europietė, nes ES nesprendžia iškylančių problemų, tuo tarpu jinai turėtų tai daryti. Frontexo padėtis keisis Frontexo ir pavadinimas keisis. Beje, tos vyriausybės, kurios tose valstybėse dirba dabar, yra pereinamai laikotarpio vyriausybės. Reikia toms valstybėms padėti stiprinti demokratiją. Viduržėmio jūros šalis yra, yra visiškai kitokios šalis ir jeigu mes nesugebėm to matyti, tai labai gaila. Pone Alfano, vieną minutę. Dėkoju. Tai yra tikras panašiai kaip e, Alisa. Alisa pasakų šalyje. Atrodo, kad dabar mes tik tai esame atsibūdę. Ir e, mes dabar remiamės įvairiais pretekstais, komercinės partnerystės pretekstais ir praeitie mes Libiją ir, ir Tunisą rėmėme, remdamės šitais argumentais ir kai parlamento delegacijos buvo Libijoje, tuomet e, jos praktiškai bevelijo e, būti turistais, o, o ne rimtai užsiimti pabėgėlių klausimais. Libijos e, režimo atstovai organizavo visokiausias ekskursijas, mes apsimetėm, kad nieko nematome ir kad viskas gerai. Ir šita politika nepasiteisino. Dabar Mes turime suvokti tai. Aš e, norėčiau, kad manęs nepertrauktų, nes turiu dar kai ką pasakyti. Mūsų rinkėjai mato, jog mes e, pirmenybę teikiam ekonominiams interesams, o ne žmonių e, gyvybei. Tuo tarpu žūsta dabar Pavyzdžiui, Libijoje žmonės dėl Kadafio kalties ir italai taip pat turi sutikti su išsakyta kritika, kuomet Kadafis pradėjo žudyti savo piliečius, Berlusconis 5 milijardus eurų e, kuris 5 milijardus eurų yra skyręs per 20 metų, tada sakė, netraukdykim šitam režimui. E, Understand. Dar daug narių nori pasisakyti, bet labai prašau jūsų suprasti, jeigu mes norime išgirsti svečių atsakymus, tai vargu ar mums pavyks. Tai siūlau, kad tie, kurie dar negavote žodžio, atra, e, atsiųstumėte raštiškus klausimus ir gausite atsakymus raštu iš ES išorės veiksmų tarnybos. Dabar ambasadorius Jorkos, generalinis sekretorius Vimon ir e, direktorius Laitinen atsakys į jūsų klausimus. Pone Tavarės, e, labai trumpai. Aš Buvo paklausta, kodėl e, vengrų mokesčių mokėtojai turėtų iš visą tai mokėti. Noriu priminti, kad pirmoji platos masto tarptautinė pabėgėlių operacija vyko 56 metais, ją apmokėjo tarptautinė bendruomenė. Tai nėra dėl darbo tvarkos pasisakymas, jūs bandote dalyvauti diskusijoje. Laikykitės tvarkos. Prašom, ponė Georgos. Paskutinis pastebėjimas. Aš nenorėčiau e, pradėti komentuoti to fakto, kai buvo prarasta tūkstančiai gyvybių Vengrijoje 56 metais. E, dėl bendro sprendimo procedūros, kiek ji bus panaudota, mes bandome dirbti toliau, e, bandome dirbti su parlamentu dėl perkelimo ir Vengrija, kaip pirmininkaujantė šalis, yra pasirengusi paspartinti visus veiksmus dėl e, kitų trečiųjų šalių ir galimybės, kad įveikiai įsisiubuos juose. Aš dabar neturiu jokių prognozių dėl procesų arabų pasaulyje, tačiau Europa turi gebėti, bent jau iki šiol ji ir gebėjo reaguoti tam, kad padėtų demok plėtotis demokratiniams procesams. E, visiškai yra aišku tai, kad mes turime užtikrinti uh, energijos išteklius e, ir taip pat tuo pat metu turime padėti visoms demokratinėms jėgoms plėtoti demokratinius procesus e, šalyse. Mes tokiu būdu galėsime užtikrinti demokratinę ateitį toms šitose šalyse, šalyse ekonominę ir socialinę aplinką, kuri neverstų milijonų žmonių uh, atvykti į Europą. Dėl turto išaldymo vakar buvo tarybos patvirtinta priemonė, kuri jau galioja ir bus toliau gyvendinama. Dėl ES Turkijos readmisijos sustarimo galiu Jums pasakyti tik tiek, kad taryba E, patvirtino darybų rezultatus, darybų tarp Europos komisijos, kuri dėrėjosi ES vardu ir Turkijos. Dabar e, abi pusės turi parafuoti, pasirašyti, ratifikuoti susitarimą. Aš negaliu e, nieko komentuoti šiame etape pasižiūrėkime, kaip viskas plėtosis. ES labai svarbus šis admisijos susitarimas. Taryba e, komisijai suteikė e, leidimą palaikyti dialogas Turkija dėl mobilumo ir vizų klausimo, bet e, nes neturime automatinio mandato dėl, automatinio, dėl darybų dėl automatinio vizų liberalizavimo režimo. Dar noriu pasakyti, kad padėtis yra gana sudėtinga diskusijoje, tur, diskusijose taryboje. Buvo pripažinta, kad Italija, Malta susiduria su problemomis, bet kai kurios valstybės narės aiškiai e, minėjo savo veiklą e, ir e, minėjo faktus, kai jos priima reguliarius migrantus, taigi reikia užsitikrinti horizontalų teisingą vaizdą. Jeigu reikės, taryba dar grįž prie šio klausimo, tačiau kol kas niekas nieko neatsisakė daryti. E, noriu pateikti Jums vieną pavyzdį. E, Švedija. 2010 metais Švedija priemė daugiau kaip 40 tūkstančių pabėgėlių iš Irako ir daugiau kaip 5 e, tūkstančius nereguliarių migrantų iš Serbijos, nesikreipdama dėl kokio nors solidarumo mechanizmo. Taigi reikia atsižvelgti į visų, tai yra ir atskirų valstybių narių padėtį ir veiksmus ir tada vertinti bendrąją solidarumo padėtį. Toliau ryšiai su kaiminėmis šalimis. Aš manau, kad generalinis sekretorius e, jums plačiau papasakos apie Europos kaiminystės politikos peržiūrą. Šis klausimas išlieka darbo tvarkėje. Mes e, atitinkamai koreguosime, jeigu reikės savo ruoštų. Tam tikrus elementus. Ačiū. Dabar generalinis sekretorius Vimon. Dėkuoju. Labai trumpai. E, po pirmininkančios vengrijos atsovo pasisakymų galiu pridurti štai ką. Kaip žinia, mes judame remdamiesi dviem ramščiais. Pirmiausia, turime priemonių paketą, dėl kurio apsvarnymą priėmė ES taryba. Ten yra tam tikri siūlymai. 20. Kovo 24-26 tai siūlymai bus pateikti, dėl jų bus apsispręsta. E, taip pat vyksta kaiminystės politikos peržiūra, taip pat atsižvelgiama į tai, kas vyksta šiomis pastarosiomis dienomis. Komisija visą tai peržiūrės balandžio mėnesį ir pateiks e, šią temą savo vėlesnius siūlymus. Šitie visi procesai yra vienas su kitu susiję, vienas kita veikiantys. Kaip jau buvo teisingai pasakyta, mes matome, kad vyksta didžiulio masto proces, procesai, siekiama demokratijos šalyse, kuriuose ilgą laiką jos nebuvo. Tad turime žvelgti, kaip tie procesai vyksta, stebėti iš vidaus ir turime sustarti, kokias priemonės pritaikyti tom šalims padėti. Kai buvo pasakyta, mes turime mąstyti ne apie trumpalaikę perspektyvą, bet turime mąstyti taip pat ir apie ilgalaikės priemonės, kad padėtume tų šalių socialiniam ir ekonominiam vystimuisi. Europos Sąjunga čia neveiks viena. Praėjusiu trečiadienį vyko mūsų sustikimas su tarptautinės bendruomenės, kai kuriomis šalimis, su tarptautinių finansinių situacijų atstovais, jungtinių tautų atstovais, su atskiromis jungtinių tautų struktūromis. Visi e, kėlė klausimą, kaip jie galėtų padėti. E, Europos investicijų bankas taip pat galėtų pateikti savo paramą. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankos taip pat. Visos tos struktūros turės būti įtrauktos į šios procesus. Mes e, galime pamatyti, kokia didelė iš tikrųjų yra ta mobilizacija, kaip telkėsi bendram labui įvairiausi partneriai. Be abejo, tam prireiks šiek tiek laiko. Turime stebėti, kaip tuo laiku klausosi įvykiai vietose. E, na be abejo, mes bendradarbiaujame ir su kitomis šalimis ir žiūrime, kas vyksta. Tuo pat metu turime e, žinoti štai ką. Kiekviena šalis turi savo e, atskirą procesą, savo vystimosi tam tikrą tipą. Tunisas ir Egiptas E, pergyveno tam tikrą pakilimą, tebe vyksta politinė revoliucija, ten matome, kas vyksta Bahreinė. E, viskas ten klostosi kitaip negu prieš tai minėtose šalyse. Katare, Omane, kitose vietose, Jemenė, pažiūrėjau, taip pat judėjimas vyksta. Mes stebime ten vykstančius procesus ir matysime, kaip viskas susiklostys tenai. Ten irgi gali prireikti uh, kažkokių pagalbos priemonių. Visi tie klausimai yra nuolatos įtraukiami į Europos komisijos išorės veiksmų tarnybos ir į tarybos darbo atvarkės. Na ir paskutinis dalykas dėl prieglopščio procedūros. Lampedūzos metodai e, ir, ir prieglopščio procedūra šiame kontekste buvo taikomi E, dabar kalbame apie pabėgėlius dažniausiai iš Tuniso. Politinė situacija kol kas ten nesikeičia. Turime, aišku, atnaujinti savo prieglopščio teikimo procedūrą, atsižvelgdami į tai, kas vyksta tose šalise ir turime stebėti, kokios valstybės narės, e, kaip reaguos į šios procesus. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Na ir galiausiai. Frontex agentūros vadovas Ikalaitinin. Pone Gomeš, ar tai yra pasisakymas dėl vadimo tvarkos? Taip. Na, aš manau, kad kolega, kolegė padarė tokį pareiškimą, sakydama, kad kolegė Alfano, e, ji vyko, vy, turėjo vykti į misiją, ji išvyko jau pirmą dieną, ji nesilankė pabėgėlių centruose, o dabar komentuoja pateikė tokius komentarus, kur yra įžeidžiami. Mes surinkome informaciją šio vizito metu ir mes parengėme labai kritik, kritiškas rekomendacijas, kurias prieėmėme parlamente sausio mėnesį. Na, o ponia Alfano nieko prie to neprasidėjo, nes išvyko jau pirmą dieną. Dėkui. Pone Gomeš, kažkada mes e, surinksime diskusiją apie tai, ką reiškia pasisakymas dėl darbo tvarkos pagal uh, parlamento darbo tvarkos taisyklės. Tai nėra pareiškimai, tai nėra diskusijų tasa, tai nėra prieštaravimas kolegoms, su kurių pareiškimais nesutinkama, tai yra pastebėjimai dėl to, kad neatsižvelgta į tam tikrą konkrečią darbo tvarkos taisyklę. O dabar išklausykime e, Frontexo vadovo pono Laitino. Aš manau, kad e, neteisingai buvo sakoma. Tačiau mes jau klausėmės jūsų pareiškimo ir dabar, ponia Aland, aš noriu dar kartą pakartoti, kai buvo iš tikrųjų. Mes nuvažiavome į e, pabėgėlių centrą, tačiau po trijų dienų. Pirmininkas nutraukė ponę Alfano. Dėkui, pirmininkė. Aš tarsiu žodį, paskutinis šią progą ir labai tuo didžiuojasi. Trys pastebėjimai. Pirmasis - žmogaus orumas pagrindinės teisės. Mes visomis išgalėmis siekiame, kaip galima e, labiau, geriau užtikrinti tai visose savo operacijose. E, E, vykda, vykdami e, kontrolę ir koordinavimą su valstybėmis narėmis ir Frontexo viduje. Ta noriu pasakyti. Toliau Lampedūza, nereguliari migracija iš Tuniso pastaraisiais metais ir pastaraisiais laikotarpiais, ypač per dvi pastarąsias savaitės į Lampedūzą. E, ponas Guterės praeitą savaitę tai pastebėjo ir komisarė Malmström ir aš pasakė, kad nereikėtų laikyti to atveju, e, e, kai atvykstantys žmonės, e, kai jiems reikia daugumai tų žmonių tarptautinės apsaugos. Buvo tik tai labai nedaug atvejų iš šešių tūkstančių Dažniausiai tie žmonės yra ekonominiai nereguliarūs migrantai. E, kaip sakiau, egzistuoja kitas veikimo būdas, kiti scenarijai šiuo atveju. Mes taip pat e, saugome tarptautinius vandenius e, iš oro Italija suteikė tam tikrus e, pajėgumus, taip pat yra nusiųsti ekspertai, kurie skirti padėti italams e, prašymų tikrinimo srityje, informacijos teikimo srityje ir e, mes taip pat tęsėme iš Italijos į Tunisą gražinimo procesą dėl Europolo vaidmens. Kadangi laikinai buvo atsiradęs Tunise administracinis vakumas, aš susisiekiau su Robu Wainwright, mes aptarėme situaciją ir sutarėme, kad reikia e, e, Europolo veiksmų aktyvesnių, kad užtikrintų, jog tarptautiniai nusikaltėliai ir teroristai neįsitrauktų į e, migracijos procesą. Mes e, veikiame kartu su Europolo mobiliuoju skyriumi, naudojamės jų informaciją, kadangi mes negalime e, bent jau dabar apdoroti tokios informacijos. Būtent tuos tris aspektus aš norėjau paminėti. Labai nuoširdžiai dėkoju jūsų komitetui, kad mane pakvietėte nelab, nepaprastai svarbu buvo šiuo metu aptarti e, šios klausimus. Labai ačiū visiems svečiams, ačiū visiems nariams, dėkoju Jums už supratimą dėl to, kad neturėjome pakankamai laiko, dėkoju ir vertėjams dėl to, kad jie sutiko padirbėti papildomai 20 minučių šiame neįlinėme papildomame posėdėje, kurį surengėme. Ačiū.